el señor presidente. Bueno, amigas y amigos, señor comisario, señor vicepresidente. Labas rytas, gerbiamas komisarė, gerbiami pirmininko pavaduotojai, gerbiami kolegos. Perikime prie pirmo darbo tvarkės klausimo. Tai yra e, ataskaita susijusi su geresnė teisėkūra. Lydija Joana Geringerdė Edinberg yra pranešėja. Pranešėjai yra skiriamos šešios minutės. Pranešėjus galite pasisakyti tris minutės pradžioje ir išnaudoti tris minutės pabaigoje. Jeigu dabar kalbėsite šešias minutės, tai viskas tvarkoje, tačiau neturėsite galimybės pasisakyti diskusijų pabaigoje. Bet galbūt pasilikite dvi minutės, kad paskui atsakytumėte į kolegų e, klausimus. Prašom, pranešėjo žodis jums. Ačiū pirmininkė. geresnės teisėkūros principas yra toks. Įstatymai turėtų būti kuriami tada, kai jų reikia. Teisės aktai turėtų būti lengvai suprantami, lengvai įgyvendinami, tačiau dėja, praktikoje ne visą laiką taip yra. ES teisės aktai dažnai vadinami neiškiais, egzistuoja įvairių interpretacijos arba aiškinimo uh, galimybių. Būtent dėl to Lisabono sutartyje atsirado atitinkamas straipsnis, pagal kurį Europos komisija įgavo teisę nubausti valstybės narės, jeigu šios neteisingai gyventina teisės aktus. Dėl to aš labai džiaugiuosi vadinamoji smart regulation principų, kurį praeisiais metais pristatė ponas Barosa. Mes raginame Europos komisiją įgyvendinti savo darbo tvarkę. Norėčiau pastirauti, ką konkrečiai Europos komisija ketina padaryti šioje srityje. Aš tikiuosi, kad ta pono Baroso frazė nebuvo vien tik tais tuščia frazė. Ponas Baroso taip pat kalbėjo apie tai, kad reikėtų įvertinti, kaip įgyvendinami teisės aktai, ar tie teisės aktai įgyvendinami teisingai, o jeigu ne, tai dėl ko yra užvilkinamas teisės aktų įgyvendinimas. Jeigu šie teisės aktai neturi teigiamo poveikio, mūsų darbas neturi prasmės. Aš norėčiau pasiteirauti Europos komisijos, kaip vyksta ekspost vertinimas, kuo šitas ekspost vertinimas skiriasi nuo likščiol vartotų vertinimo mechanizmų. Europos komisija turėtų vertinti visus teisės aktus. Europos parlamentas mano, kad Europos komisija visą laiką turėtų atlikti poveikio vertinimą. Turėtų būti vertinamas teisės akto turinys. Taip pat aš labai norėčiau, kad Europos komisija vertintų ir teisės aktų poveikį visuomeniai. Taip pat Europos komisija turėtų atsakyti, kokį poveikį tie teisės aktai turi užimtumui, kitiems sektoriams, a, ypač atsižvelgus į finansų ir ekonomikos krizę. Man atrodo, kad likščiol komisija tam neskyrė daug dėmesio. Na ir trečias svarbus dalykas tai yra poveikio vertinimo nepriklausomumas. Šis aspektas glaudžiai susijęs su geresnė teisėkura. Reikėtų užtikrinti, kad teisės aktai būtų vertinami nepriklausomai. Tam, aišku, reikės ir atitinkamų uh, priemonių. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir jos paprašė kalbėti lėčiau, nes vertai nesuspėjo. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad teisės aktų vertinimas turėtų būti visiškai nepriklausomas. Tam reikėtų atitinkamų išteklių. Europos parlamentas to jau anksčiau reikalavo. Komisija tai turėtų atsižvelgti. Reikėtų taip pat samdyti ir nepriklausomus ekspertus, kad šie taip pat galėtų įvertinti teisės aktų poveikį, nes Europos parlamentas pats negali įvertinti nepriklausomumą. Labai svarbu ir tai, kad būtų mažinama administracinė našta. Labai dažnai Europos parlamentas asocijuojasi žmonėms su bereikalinga biurokratija. Dėl to aš tikrai norėčiau, kad ta biurokratinė našta, administracinė našta būtų mažinama. Esu girdėjus, kad kartais įmonės mažindamos biurokratinę naštą tuo pačiu metu sumažina ir standartus, pavyzdžiui, darbo saugos rytyje. Uh, Taigi, jeigu yra mažinama administracinė našta, tai dėl to jokių būdų neturėtų būti sumažinami ir standartai. Vadovaujant ponui Štaber buvo įkurta aukšto lygio darbo grupė ir aš labai teigiamai likščiol vertinau šios darbo grupės veiklą. Su pasitenkinimu galiu pas... konstatuoti, kad tos darbo grupės veikla buvo pratesta iki 2013 metų. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti štai ką. Jau įsigaliojo Lisabonos sutartis ir pagal šią sutartį turėtų būti gerinamas bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais, bei turėtų būti gyventinamos piliečių iniciatyvos. Aš manau, kad bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais neturėtų apsiriboti vien tik subsidarumo kontrolę, bet ir teisės aktų gyventinimo kontrolę. Aš manau, kad milijonai valstybių narių piliečiai laukia ir Europos parlamento nuomonės dėl geresnės teisėkros. Aš žinau, kad komisija labai intensyviai dirba ir žinau, kad dar šiais metais įvyks pirmas klausimas. Aš su nekantrumu laukiu vaisingų diskusijų. Ačiū. E, Dėkuoju, ponė Geringer. Dabar suteikiu žodį komisijos vicepirmininkui, ponui Šefkovičiui, jisai pasisakys komisijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pradžioje noriu padėkoti poniai Geringer už puikų pranešimą ir kaip pamatysite iš mano įvadinių žodžių, komisija visiškai sutinka su išdėstytomis mintimis. E, mes taip pat remiame Europos parlamento akcentą, e, kuris pabrėžia e, tinkamo reglamentavimo būtinybę. Iš tikrųjų, e, mes e, Europos e, komisijoje dabar baigiame sumažinti 59 teisės aktus, kurie buvo įrašyti į mūsų programą. Tai atitinka mūsų įsipareigojimus, kuriuos mes davėme mūsų dėrybose dėl pamatinio susitikimo. Mes taip pat manome, kad e, reikia ir toliau e, tikslinti išmanio reglamentavimo taikymą ir e, tai darydami mes be jokios abejonės spręsime ir tas problemas, kurias išdėstė pranešėjas savo pranešime. Pasakysiu keletą dalykų. Visi sutarėme, kad reglamentavimas turi vaidinti pozityvų vaidmenį, užtikrindama, kad e, rinka atneštų naudą visiems. Ir finansinės krizės atvejais tai labai aiškiai parodė. Tačiau e, būtina sustelti e, ties tuo, kaip administruoti, nes verslas, smulkus vidutinis verslas, kenčia nuo pernelyg didelės administracinės naštos ir tą kryptimį mes ir rengiame teisės aktus. Taigi mes stengiamės e, vykdyti e, išmanio reglamentavimo srityje e, tokias svarbiausias rytis. Visų pirma, poveikio įvertinimas, pagerinti to poveikio įvertinimo kokybę, supaprastinti esamą teisinį reglamentavimą ir sukurti geresnės sąlygas verslui, bei įvertinti jau egzistuojančius teisės aktus ir pažiūrėti, kaip, kiek efektingi ir veiksmingi tie teisės aktai yra. E, aš šiandieną apsirbosiu tik dviem problemom. Visų pirma, dėl nepriklausomo organo ar institucijos, kuri būtų atskaitinga parlamentui E, kuri prižiūrėtų, kaip komisija vykdo poveikį įvertinimus. Savame suprantama, komisija yra atskaitinga parlamentui ir parlamentas kaip e, teisėkuros institucija iš tikrųjų yra kontroliuojantis e, organas šią prasme. O kai kalba eina apie naujos redakcijos teisės aktus, tai ir vėlgi matome kad dabartinė situacija susijusi su naujomis darbo tvarkos taisyklėmis numato, kad supaprastinimui gali būti naudojama e, naujos redakcijos tiesės aktų e, pateikimo procedūra. Señor comisario, Ačiū komisarui. Dabar Tadėjus Svifka. Konstytucinių reikalų komiteto vardu. Dviem minutėm, prašom. Panie przewodniczący, przede wszystkim chciałbym pogratulować i serdecznie podziękować. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegę, padėkoti jai už puikų bendarbiavimą rengiant šį pranešimą. Labai džiaugiuosi, kad AFKO komiteto pastabos buvo įtrauktos, jas buvo atsižvelgta. Daug metų dirbame e, bendryjoje, sąjungoje ir galime daryti išvadą, kad Europinė teisėkura veikia puikiai, tačiau e, kuomet 27 valstybės narės turi susitarti, tai nėra lengva padaryti. Nauji teisės aktai neturėtų sukurti naujų kliūčių tiems, kas nori naudotis ES teikiamomis laisvėmis ir mes turime pasirūpinti, jog mūsų priimami teisės aktai palengvintų piliečiams e, galimybę e, dirbti pagal europinius teisės aktus. Mes turime nemenkinti nacionalinių standartų, mes turime juos dar labiau stiprinti. Po Lisabono sutarties įsigaliojimo taip pat atsirado naujų pokyčių ir teisėkuros srityje ES. Dabar Europos parlamentas turi daugiau prerogatyvų ir reikia siekti mažinti administracinę naštą piliečiams, smulkiam, vidutiniam verslui. Visos šios iniciatyvos suteiks galimybę piliečiams tarti savo žodį garsiau ir Europos parlamentas taip pat turės geresnės galimybės atstovauti piliečiams. Europos parlamentas turės galimybę ištarti savo nuomonę, kai nekalba apie Europinius teisės aktus. Dėl to mes manome, kad labai svarbu atlikti poveikio įvertinimą. Pranešėja sakė, kad tai yra Europos komisijos užduotis. Tačiau aš manau, kad mes turėtumėm sukurti visą reikalingą pagrindą tokiai užduočiai įgyvendinimą. Jeigu sukurti geri teisės aktai, tai dar juos reikia ir teisingai gyvendinti valstybėse narėse. Na, o tai taip pat nėra lengva užduotis. Ačiū ponui Cvifka. Dabar žodis bus suteikiamas įvairių frakcijų atstovams. Visų pirma, dvi minutės. EPP vardu kalbės ponas Baltasarė, prašom. La relazione della collega. Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos e, Geringer pranešimas yra susijęs su labai svarbiais Europos integracijos klausimais. E, papras, paprasti ir žmonėms suprantami teisės aktai. Būtent tokie yra pranešėjos prioritetai, ypač gerbent subsidiarumo ir proporcingumo principus. E, ji taip pat pabrėžia poveikį vertinimo svarbą ir administracijos naštos mažinimą. Kalbant apie poveikio įvertinimą, turiu pasakyti, kad e, mūsų komitetas daug dirbo, kad komisija uh, užtikrintų tikrai nepriklausomą poveikio įvertinimą. Tai labai svarbu, nes e, mums poveikio įvertinimui labai svarbu išlaikyti objektivumo standartus. Be abejo, tai prisėda ir prie tokių teisės aktų prieimimo sklandumo. Mes taip pat norime sumažinti administracinę naštą, kurią e, gali uždėti ES teisės aktai. 20 procentų norėtume sumažinti ją iki 2012 metų, o tai reiškia, kad galėtume e, sutaupyti 150 milijardų eurų. E, reikia pasakyti, kad administracinės procedūros labai dažnai neveiksmingai taikomos e, nacionaliniu mastu. 10 e, tūkstančių e, įgyvendinimo teisinių dokumentų e, yra reikalinga papildomos informacijos. Ir čia, žinoma, mažinant šią naštą turi veikti daug ryštingiau. Aš manau, kad visiems mums reikėtų veikti aktyviau ir palengventi ES piliečių gyvenimą. Dabar dvi minutės poniai Reiknė, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Mūsų e, pranešėja Lidija Geringer pateikė labai ambicingą pranešimą. Jeigu visi tinkamai vykdytų savo užduotis, tai daug pasiektumėm ES teisės aktais, aktais būtų patikima, pas, pasitikima, tai užtikrintų ir ES teisės aktų skaidrumą. Pranešime yra keletas labai svarbių elementų. Visų pirma, kalbama apie teisės aktų supaprastinimą, better lawmaking. Tai jokių būdų nereiškia, kad galima sušvelninti ir standartus kuriant teisės aktus įgyvendinant kitas iniciatyvas, pavyzdžiui, Smart or Better Regulation, reikia užtikrinti tarpusavio ryšį. Kiekviena teisė, kurios iniciatyva e, turėtų būti susijusi ir su konsultacijomis, ypač jeigu ta iniciatyva yra užimtumo arba socialinių reikalų srityje. Taip pat noriu paminėti, kaip svarbu atlikti ir poveikio vertinimą. Tam pritarė visi, kurie rengė šį pranešimą. Reikėtų užtikrinti, kad vertinant poveikį būtų užtikrinamas ir nepriklausomumas. Praeitie mes turėjome nekokios patirties. Tokį, toks pavyzdys yra paslaugų direktyva. Lisabonos sutartyje yra numatyta matytas ir socialinio pobūdžio taisyklės, taigi vertinant teisės aktų poveikį, reikėtų nepamiršti pasikonsultuoti ir socialiniais partneriais, ypač turint omeny būsimą teisės akto poveikį socialiniam ir ekonominiam, e, socialinė ir ekonominė srityje. Prezident, vielen Dank. Pane Tain, ačiū pirmininkė. Ką reiškia geresnė teisėkura? kura? Mes norėtumėm paprastų, skaidrių teisės aktų ES piliečiams ir įmonėms. Čia reikėtų paisyti subsidiarumo ir proporcingumo principų. Mes norėtumėm reglamentuoti ES lygmenių tik tuos aspektus, dėl kurių neįmanoma reguliuoti nacionaliniu arba regioniniu vietos lygmeniu. Geresnė teisėkura e, reiškia ir geresnis teisės aktų poveikis. Taip pat reikėtų, kad Europos komisija kiek įmanoma kropščiau atliktų poveikio vertinimą. Europos parlamento spaudimu buvo įkurta nepriklausoma taryba, kuri vertins poveikio vertinimo kokybę. Ši taryba turėtų būti atskaitinga Europos parlamentui įmonėms ir piliečiams, norint geriau informuoti įmonės ir piliečius, reikės ir tam tikrų kaštų. Jeigu tie informavimo kaštai per nelik dideli, tai informavimas nepasiteisina. Iki 2012 metų taip pat reikėtų sumažinti ir biurokratinę naštą 25 procentais. Mes turime puikias galimybės tokį tikslą pasiekti reikia pasakyti, kad trečdalis arba du trečdaliai visos administracinės naštos yra susiję su valstybių narių primtais teisės aktais, kurie reikalingi norint įgyvendinti ES teisės aktus. Taigi reikia glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis valstybėmis narėmis, norint sumažinti administracinę naštą. Taip pat nacionaliniai parlamentai turėtų uh, įgyvendinti ir savo užduotis pagal Lisabono sutartį. Ačiū. Por un minuto tiene la palabra la señora Lichtenberger. Dėkoju toliau, ponė Lichtenberger. Vieną minutę. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos ir kolegės. Norint užtikrinti sąveiką tarp 27 ES valstybės, valstybių narių teisės aktų, natūralu, kad kyla įvairių sunkumų. Turime reaguoti į susidariusią padėtį. Reikėtų atsižvelgti į esminius elementus. Pavyzdžiui, reikėtų užtikrinti, kad poveikia vertinimas būtų nepriklausomas. Reik reikėtų taip pat atsižvelgti į visų interesus, ne vien tik ekonominius interesus, ne vien tik lobistų interesus. Dar viena labai svarbi pastaba. Tai yra ES teisės aktų įgyvendinimas valstybėse narėse. Būtent įgyvendinant teisės aktus arba jų neįgyvendinant kyla daug įvairių problemų. Perkeliant teisės aktus į nacionalinę teisę kyla labai daug problemų. Taigi būtent įgyvendinimo uh, periodu reikia siekti didesnio veiksmingumo ir skaidrumo. Piliečiai dažnai skundžiasi, kad teisės aktai e, nepakankamai gerai veikia. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Karim. Dvi minutės, prašom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti kolegijai pranešėjai už šį pranešimą, už visą tai, ką įtraukė į geresnę teisėkurą. Yra labai svarbus iššūkis ES ateičiai, tai labai svarbu mūsų valstybių narių piliečiams. Uh, geros teisėje, kurios didelė dalis, kuriame šiuose rūmose po to yra sužlugdoma visiškai nereikalingais teisės aktais, kurie atsiranda mūsų teisė, teisės aktų sistemose ir tai daro didžiulę naštą mūsų ekonomikai, ypač smulkiam vidutiniam verslui. Aš labai džiaugiuosi, kad komisija šiandien tai čia pripažino. Antras dalykas, kartais būna labai um, keistų iniciatyvų iš komisijos pusės. Uh, čia ateinančių į parlamentą ir iš tikrųjų to, tos kvailos mintis turi nukeliauti į šiukšlyną. Ir pagal Lisabonos sutartį labai svarbu, kad dėmesys būtų sutelktas į e, tai, ką kolegė pasakė kaip nuolatinis pranešėjas dėl subsidarumo ir proporcingumo stebėsinos, galiu Jums pasakyti, kad tai yra labai svarbu, jog mūsų nacionaliniai parlamentai suvaidintų labai aktyvų vaidmenį teisėkuros procese. Tačiau be tinkamų vertimo paslaugų, aišku, tai nebus įmanoma padaryti maksimaliai. Kalbant apie poveikio vertinimą, žinoma, aš labai sveikinu naujus pasikeitimus. Konsultacijos su visomis suinteresuotomis šalimis pagal subsidarumo principą turi būti nuolat užtikrinama. Aš labai sveikinu pranešimus raginimus pasiūlyti, priimti pranešimus dėl e, geresnio poveikio įvertinimo. Tai turi būti daroma nuo pat pradžių viso proceso, kad parlamentas su komisija iš karto galėtų pasidalyti savo nuomonę dar prieš imantis poveikio įvertinimo. Pirmininkė, pranešėja, mano frakcija labai remia tą faktą, jog mes dirbsime dėl to, jog ES institucijos gerbtų um, proporcingumo subsidarumo principus. Visose teisės aktų pasiūlymuose turi būti nurodytos visos priežastis, parodančios, jog iš tikrųjų šis lygmenys yra pats geriausias priimti tokius teisės aktus, kurie yra siūlomi reikia užtikrinti kaip galima geresnį poveikio įvertinimo nepriklausomumą ir komisija nuo pat pradžių tai turi daryti. Mes turime užtikrinti, kad visi siūlymai būtų tvirtinami kaip galima arčiau piliečio. Dėkoju. EFD frakcijos vardu pusantros minutės ponui Messerschmidt. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą įvairiais klausimais. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad pranešime buvo atsižvelgta į subsidiarumo ir proporcingumo principus. Kol kas neitin laikomas Lisabono sutarties, turiuomenį, kad į Lisabono sutartį nelabai atsižvelgiama komisijos pasiūlymuose. Remiantis sutartimi, nacionaliniai parlamentai turėtų taip pat e, vykdyti kontrolę. Jeigu nacionaliniai parlamentai norėtų sustabdyti tam tikrų teisės aktų prieimimą dėl to, kad nesilaikoma subsidiarumo principo, tai parlamentai turėtų tą ir padaryti. Tenka apgailestauti, kad kol kas nacionaliniams parlamentams tenka per mažas vaidmuo. Aš labai džiaugčiausi, jeigu diskusijose mes daugiau laiko skirtumėm šių aspektų aptarimui. Komisija turėtų labiau atsižvelgti į tai, ką Europos parlamentas ir valstybės narės, jų parlamentai norėtų pasakyti apie subsidarumo principą laikymąsi. Ačiū. Dėkuoju nepriklausomų parlamento narių vardu, ponas Stojanovas, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, norėčiau tęsti tą pačią dvasę kaip ir kolegos, kurie pasisakė prieš mane, ypač kalbant apie nacionalinių parlamentų galimybės dalyvauti tuose procesuose. Dabar jie turi galimybę pagal Lisabonos sutartį taip pat dalyvauti tuose procesuose. Ir tai yra Lisabonos sutarties pozityvi E, pusė. Tačiau labai svarbu, kad tai nevirstų vien tik tai populizmu, populizmo išaiška vardan to, kad būtų laimėtas rinkėjų palankumas. Ypač kai eina kalba, pavyzdžiui, apie nacionalinių parlamentų įgaliojimus šioje srityje. Todėl būtina sukurti atitinkamą procedūrą, pagal kurią nacionaliniai parlamentai galėtų dirbti kartu, susivienyje Nes tas reikalavimas, kad du trešdaliai nacionalinių parlamentų balsuotų už, yra gan griežtas, reikia gana didelės daugumos. Ir todėl tą principą gan sunku yra pritaikyti. Todėl yra labai svarbu sukurti vieningą procedūrą visą ES, e, kad visi nacionaliniai parlamentai galėtų dirbti iš vien. Tai vienintelis būdas užtikrinti tokią daugumą. E, tikiuosi, kad pirmininkaujanti Belgija imsis tokios iniciatyvos, kad nacionaliniai parlamentai galėtų realiai dalyvauti tuose procesuose. Perėsime prie kitų parlamento narių pasisakymų, ponas Masyp. Dėkoju, pirmininkė. Kalbame apie problemą, kuri vėl ir vėl sugrįžta į posėdžių salę. Svarstame tą klausimą jau metų metus. Atsimenu e, ponios e, Frasonį ir kitų darbą ankstesnėse parlamento kadencijose. E, ponios Geringė pranešimas iš tiesų yra geras, bet e, ko mums iš tiesų reikia šiame pranešime yra ne vien tik tai dokumento raidės, bet ir dvasios, o tam reikia atsižvelgti į visų suinteresuotųjų šalių interesus. Antraip, sugrįšime į jau pasenusius skambius žodžius, bet ne į darbus. Aš manau, kad e, šios dienos komisijos nario pastabos e, atskleidžia jo pasiryžimą veikti, juo galima tikėti. Aš manau, kad jūsų pastangos gali atnešti daug naudos, sumažinant e, administracinę naštą 25 procentais ir siekiant kitų tikslų, apie kuriuos kalba pranešimas. Pirmininkas, dėkoju Pono Šimanski salėje nematau, todėl suteikiu pusantros minutės poniai Irnhauser. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau tarti keletą žodžių apie subsidiarumo principą. Be abejo, politika iš esmės turėtų būti gyvendinama regioniniu arba vietiniu lygmeniu. Būtent tada politika tampa suvokiama piliečiui. Ir būtent tik tokiu lygmeniu galima veiksmingai mažinti ir administracinę naštą. Tokiu lygmeniu įgyvendinamas subsidarumo principas. Reikėtų nustatyti konkrečius kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų galima nuspręsti, kada politika įgyvendinama europiniu lygiu, kada regioniniu lygiu tų kriterijų taikymą reikėtų ir pagrysti. Deja, dažnai to yra nepaisoma. Kartais būna taip, kad kažkokios priemonės jau įgyvendinamas nacionaliniu lygiu, nes nepakankamai gerai argumentuojama, jeigu reikia imtis priemonių ES lygmenių. Lisabonos sutartis numato ir tam tikras kontrolės teisės valstybėms, valstybė, valstybių narių parlamentams, tačiau nepanašu, kad realiai tos teisės būtų įgyvendinamos. Taigi aš norėčiau paprašyti komisijos, kad didesnis dėmesys būtų skiriamas subsidiarumo principo įgyvendinimui. Ačiū. Dėkuoju. E, ponios Childers salėje taip pat nematau. Jos nėra. Vadinasi, dabar pasisakys ponas Kožušnik. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už e, aukštos kokybės pranešimą ir pasakyti keletą pastabų. Komisija per pastaruosius keletą metų žengė keletą teigiamų žingsnių gerinant e, teisinį reglamentavimą. E, tačiau ne visada mes džiaugiamės tokiu geru komisijos darbu. E, ir ko gero, e, mūsų parlamento viena dalis e, žiūri į teisinį reglamentavimą truputį kitaip negu kitaip. Egzistuoja aukšto lygio darbo grupė, kuriai vadovauja Edmundas Štoiblė, kuris siekia sumažinti administracinę naštą. Čia norėčiau vieną pastabą pasakyti apie tai, ką pranešime, kas pranešime sakoma apie e, poveikio įvertinimo valdybos personalo skaičiaus didinimą. Aš manau, kad e, komitetas galėtų prisidėti prie poveikio įvertinimo, tai nei kiek nepadidinto parlamento išlaidų ir visai rimtai padėtų komitetui. Dėkoju. Taigi e, nei ponios Childers, nei ponios Šimanski dar salėje vis nėra, vadinasi, galime pereiti prie spontaniškų pasisakymų. Ir e, pirmiausia, minutiai ir labai griežtai stebėsiu. Žodis ponui Meisaroš. Ačiū pirmininkė ne, ne visai gal teisingai ištarėte mano pavardę. Bet aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir komisarui už jo paramą. E, komisijos darbas e, šioje srityje yra svarbus taip pat ir parlamentui. Po Lisabono sutarties mūsų vaidmuo išaugo ir atskleidė naujų galimybių. Ir mes jas turėtume mm, panaudoti kuo geriau, teikdami savo pasiūlymus e, dėl teisėjų kuros. E, aš paminėsiu e, smulkės ir vidutinės įmonės ir kaip jos galėtų prisidėti prie geresnės teisėkuros, reikia geresnės teisinės bazės, lengvesnio jų teisės aktų įgyvendinimo. Taip pat e, mums reikia e, pažvelgti į, į institucijas ir nacionalinius parlamentus, kaip geriau jie galėtų tarpusavėje bendradarbiauti. Mes prieėmė bendrą požiūrį, kuriame išreiškime, kaip galėtų Europos parlamentas prisidėti prie geresnės teisėkuros. Dėkoju. Dabar pasakys ponė Bilbao. Komisario, queremos legislar mejor, pero el protocolo de subsidiariedad. Ačiū pirmininkė, norime geresnės teisėkuros, tačiau subsidarumo principas ne visuomet yra taikomas pakankamai. Reikia užtikrinti nacionalinių e, regioninių parlamentų aktyvų dalyvavimą. Nuo Lisabonos sutarties e, įsigaliojimo komisija atsiuntė 27, 26 iš 20 27 iniciatyvas ir tik tai 26 iš 27 valstybių narių a, sureagavo. Austrija, Čekija, Prancūzija, į, Ispanija, Italija. Portugalija atsiuntė savo reakcijas, tačiau komisija neturi jokios informacijos apie regioninių parlamentų dalyvavimą teisės aktų rengime. Tai yra būtina pagal Lisabono sutartį. Panas Rubik. Paldies, priekšsēdētāji. Es visumā ar gandarīju. Ačiū pirmininkė. Bendrai vertinant, manau, galėčiau paremti šio pranešimo turinį. Europos parlamentas, Europos Sąjunga bendrai kovoja už žmogaus teisų įtvirtinimą už ES ribų, tačiau tai labai svarbu padaryti ES viduje. Mano manimu, pernelyg dažnai trūksta garantijų kurios leistų užtikrinti, jog ES teisės aktai būtų įtvirtinami ES, ypač žmogaus teisų srityje. Pateiksiu pavyzdį. Spalio antrą dieną Latvijoje, aš esu iš tos valstybės, rengs parlamentinius rinkimus. Šiuose rinkimuose į parlamentą nebus įmanoma. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Jūsų laikas baigėsi, panas Paška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 Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasiveikinti tą faktą, kad komisija, teisės reikalų, konstitucinių reikalų komitetai parlamente atsižvelgia į tai, jog ES teisinė reglamentavimo aplinka yra labai sudėtinga, todėl būtina ją supaprastinti, patobulinti. Aš suprantu, kad užduotis yra itin sudėtinga, kadangi teisinės sistemos valstybėse narėse yra labai skirtingos, dažnai netgi nesuderinamos. Tačiau tai tikrai tikrai neturi kenkti teisiniam užtikrintumui, kuris turi būti garantuotas mūsų piliečiams, tam, kad būtų galima geriau sujungti europinę ir nacionalinės teisinės sistemas, Europos komisija turi dirbti daug aktyviau ypač stebėdama mm, teisėkuros pro, ir, procesus ir po to įgyvenimo procesus, kad ES teisinė aplinka būtų labiau suprantama piliečiams. Kitas būdas būtų užtikrinti uh, mokymo institucijų tinklą ES. Pirmininkas nutraukė. Ponas Brunks, e, teisėkuros procesas, kurį e, sukūrė šis parlamentas, e, siekia, kad kiekviena, kiekviena atskira šalis paskui galėtų savaip interpretuoti jas. Ir E, frakcijų e, atstovai ar, ar e, vienos ar kitos partijos atstovai aklai seka partiniais nurodymais. Ir per posėdžius kai kurie iš jų nutarė palikti veikimo laisvę savo padėjėjams ir patys nutarė nedalyvauti posėdžiuose. Kolos, en el, en el turno ese de caza de ojo. Pirmininkas spontaniškų pasisakymų procedūros metu pagal taisyklės gali pasisakyti penki norintys, bet kadangi turime šiek tiek laiko, steiksiu žodį dar dviems. Pone Kolarska. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šį pranešimą. Pranešime aiškiai išdėstyta būtinybė kurti geresnius teisės aktus. Dažnai, kai mes kreipiamės į tarybą, iš tarybos gauname tokius dokumentus, kurie yra tokie sudėtingi, kad paprasti žmonės jų visiškai nesupranta. Daugelis parengtų teisės aktų yra tiesiog neįskaitomi, jie parašyti grina teisinė juristinė kalba. Noriu tarti keletą žodžių ir apie rezoliucijas, ypač apie rezoliucijas dėl žmogaus teisų pažeidimų. Tokios rezoliucijos taip pat yra sunkiai suprantamos, taigi Europos parlamentas taip pat turėtų prisijungti prie aiškaus formulavimo kampanijos. Visi parengti dokumentai turėtų būti suvokiami skaitytojui. Ačiū, mėly kolegos. Baigime spontaniškų pasisakymų e, procedūrą. Dabar paskutinę kalbėtoją, pana Zaborska. Ačiū, pirmininkė, už suteiktą žodį. Aš e, iš sėdėdamas savo ofise klausiausi šios įdomios diskusijos. Aš norėčiau padėkoti tiek komisarų Šefčiovič, tiek ir pranešėjai už jų pasisakymus. Labai džiaugiuosi tuo, kad komisija įsteigė aukšto lygio darbo grupę, kuri teikia patarimus Europos komisijai, kaip būtų galima sumažinti biurokratiją. Kiekviena šalis turi savo kultūrą. Edmund Stoiber, žymus Vokietijos politikas, buvo išrinktas tos darbo grupės arba komiteto pirmininku ir aš tuo labai džiaugiuosi, nes administracinė našta turėtų būti mažinama tiek europiniu, tiek ir nacionaliniu lygmeniu. Ačiū. Vamos a dar la palabra al komisario. Dėkoju. Spontaniškų pasisakymų procedūrą baigiame. Suteiksiu žodį dabar komisijos vicepirmininkui ponui Ševčevičiui. Sureaguoti į diskusiją. Prašom. Uh, so Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu atsakyti į kiek galima mm, daugiau klausimų per man skirtą laiką. Dėkuoju parlamento nariams už e, tai, kad jie e, yra pasišventę siekti išmoningesnio ir geresnio tiesiekuros darbo. Taip pat dėkoju pranešėjai už tai, kad jie akcentavo, kaip svarbu dirbti, rengiant poveikio įvertinimus. Mes IMKO ir kitose komitetuose susilaukėme paramos mūsų darbe siekiant tobulinti poveikio įvertinimą. Mes ir toliau stengsimės gerinti poveikio įvertinimų kokybę ir dirbsime drauge, rengdami tiesiekros pasiūlymus labai svarbus faktas buvo tai, kad reikia išstudijuoti ir tų pakeitimų, kurie siūlomi tiesiekros pasiūlymui, poveikio įvertinimą. Nes e, labai dažnai tie pakeitimai gali arba pagerinti teisės aktą, arba net ir pabloginti jį. Aš sutinku taip pat su tais, kurie sakė, kad būtina siekti objektivaus įvertinimo. Būtent to mes ir siekime komisijoje. E, artimai bendradarbiavame su Štoiblė darbo grupė, stengiamės e, skleisti naują darbo kultūrą komisijos darbe ir turiu pasakyti, kad daugiau kaip 30 procentų pasiūlymų, e, kurie ateina iš įvairių tarnybų, yra atmetama e, poveikio vertinimo valdybos. Mažos ir vidutinės įmonės. E, šiandien kalbėjome, kaip svarbu sumažinti administracinę maštą būtent šioms įmonėms, kad jos gautų kuo daugiau naudos iš e, vieningos rinkos. Ir aš jau sakiau, kad e, tikrai pasieksime ir viršysime 25 procentų administracinės naštos mažinimo tikslą iki 2012 metų. Matau, kad e, laikas baigėsi. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai už aukštos kokybės pranešimą ir visiems pasisakiusiems. Pirmininkas. Ponas e, Šefkovič, tiesą sakant, turiu pasakyti, kad e, komisijai laiko limitas pasisakant nėra taikomas. E, savireglamentavimas čia taikomas, bet aš labai džiaugiuosi, kad komisija mano, kad reikėtų apriboti savo pasisakymų laiką. Dėkoju, ponai Šefkovič. Ir dabar suteiksiu žodį praneš, pranešiai, poniai Geringerdė Udenberg. Ačiū pirmininkė. Baigdama, aš norėčiau kuo nuoširdžiausiai visiems kolegoms ir kolegiams, taip pat ir jums, komisarė, padėkoti už vaisingas diskusijas. Aš labai džiaugiuosi, kad mes turėjome galimybę būtent dabar parengti šį pranešimą dėl geresnės teisėkuros, nes prabėgo jau vieneri metai nuo to, kai buvo priimta Lisabono sutartis ir 2020 m. strategija. Aš buvau susitikusi su įvairių interesų grupių atstovais, turiuomenį tiek pramonės, tiek darbuotojų e, atstovais, tiek tokiamis organizacijomis kaip EDUK. Mūsų komitete jau vyko balsavimas ir mums pavyko rasti puikius kompromisus tarp įvairių frakcijų lūkesčių. Aš norėčiau padėkoti visoms frakcijoms už puikų bendradarbiavimą. Labai retai galima džiaugtis tokiu bendradarbiavimu. Aš tikiuosi, kad jūs balsuosite už šį pranešimą ir baigdama dar kartą dėkoju už dalyvavimą diskusijoje. Ačiū. Ačiū Lyvija už jūsų darbą. Sveikinu su tokiu darbu puikiu. Baigiame diskusijas. Balsuosime jau šiandien.